Hello, good afternoon, everybody. Uh, I see. Labadiena. Manau, kad mes jau dabar galėtumėm pradėti. Pirmiausia, tvirtinsime darbo tvarkę. Ar kas nors prieštarauja? Ne, tada sakome, kad ji patvirtinta. Turiu pirmininkės pranešimų. Pirmiausia, dėl ekon komiteto sudėties. Pagal 202 Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsnį Praėjusios savaitės plenarinėme posėdėje paskelbta keletas e, kandidatų e, į komitetus, naujų paskirimų į komitetus, įskaitant ekon komitetą. Galiu priminti, kad ekon komitete buvo viena tuščia vieta, kurios dar neužpildė Renių frakcija. Pagal 209 taisyklę balsavimo teisų dėl tuščių vietų nėra ir pagal elektroninę balsavimo, tai elektroninę balsavimo sistemą tam buvo pritaikyta. E, komitetų narių paskirimo, e, paskirimas įsigalioja tada, kai plenarinėme posėdėje pirmininkas apie tai praneša. Todėl e, komiteto sudėtis nesikeis iki 2020 m. kovo 9 dienos sesijos. Kitas pranešimas. 20 m. sausio 22 dienos koordinatorių posėdis. Pirmasis sprendimas dėl savo iniciatyvę rengiamų pranešimų ir įgyvendinimo pranešimų bei kandidatūrų paskirimo. Mes patvirtinome visą eilę pranešimų ir pateikėme e, autorių, kandidatų į autorių sąrašą. Okay, we are allocated to the groups. Okay. Paskirstyta grupėms. Pirmiausia, e, tvaros Europos investicijų plano sukūrimas pagal 58 taisyklę su biudžeto komitetu. Socialdemokratų frakcija atiduota šis pranešimas toliau. Kapitalo rinkų sąjungos tolesnė raida, ger, geresnio patekimo prie kapitalo rinkos finansų, ypač mažų ir vidutinių įmonių ir tolesnis mažmeninių investuotojų dalyvavimo užtikrinimas. Toks pranešimas paskirtas EPP. Trečias pranešimas makronominės teisėkuros bazės susijusios su geresnė įtaka realiai Europos ekonomikai ir sprendimų prieimimo skaidrumo demokratinės atskaitomybės gerinimo peržiūra. Šis pranešimas skirtas socialdemokratams. Toliau euro tarptautinio vandens stiprinimas skirtas EPP. Penktas pranešimas - skaitmeniniai finansai atsirandančios e, rizikos susijusios su kriptovaliutomis, e, reguliuojamoji bazė ir e, priežiūros iššūkiai finansų sektorių srityje, institucijos ir rinkos skirta ryjų frakcija ir šeštasis pranešimai ir šalių prasangos reikalavimų dėl keitimosi mokesnė informacija gyvenimas. Pažanga, e, praeities pamokos ir kliūtis, kurias reikia įveikti. Šis pranešimas skirtas žaliesiems. Kitas pirmininkės pranešimas. E, tolesni paskirstimai. Nuomonė dėl 2021 metų biudžeto. Socialdemokratams skirta MPL komiteto ini, savo iniciatyva rengiamas pranešimas dėl senojo, senstančio senojo kontinento. Nebus rengiama nuomonės. Toliau e, pranešimas dėl ekonominės valdysenos, geresnis bendradarbiavimas su Eurogrupe. E, koordinatoriai e, patvirtino laišką Eurogrupės pirmininkui, bendradarbiaujant su Euro, Ekon ir Eurogrupės pirmininku. ESGAB pirmininkas e, kviečiamas e, bus į kitus ekon komiteto posėdžius, po to, kai bus paskelbta metinė SGAB ataskaita apie 2020 metus. Toliau dėl Eurostat buvo nuspręsta pasikviesti e, Eurostat generalinį direktoratą, kuriame, kad pasikalbėtume apie tą statistinį dialogą. Kvietimo laiškas bus nusiųstas kartu su prašymu Eurostatui pateikti pažangos apibendrinimą ataskaitą. E, vizitai numatyti 2020 metais į ECB, dėl to nuspręsta jau praėjusią savaitę. Į Berliną numatyta važiuoti, koordinatoriai nusprendė nevažiuoti galiausiai, žinant, kad biuras iškėlė e, reikalavimą pagal pirmininkų suėgos rekomendaciją susijusią su šia misija rekomenduojama buvo, kad nereikėtų susitikti su artėjančios e, su valstybėmis, kurios artimiausių metų pirmininkaus Europos tarybai. Todėl tai vizitas į Berliną būtų nereikalingas ir e, tarys buvo atšauktas. Toliau, dehunt rotacija buvo nuspręsta, bet kad koks vietų paskirstimas po Rolling Don't pritaikymo e, bus, e, tokie sprendimai bus priimami koordinatorių ad hoc pagrindu. E, dėl kompetencijų su kitais komitetais. Inta prašymas e, dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo dėl su priekyba susijusių anglės dvideginio e, priderinimo prie sienų mechanizmo. Envi bus pagrindinis komitetas, Inka ir Ekon bus papildantis komitetai. Toliau e, kvalifikacinė programa, ikonų komitetų koordinatoriai nusprendė šią programą įtraukti į papildomą programą po to, kai bus įvertintų fiskalinių taisyklių vai, vai, įvertintas vaidmuo e, ryš, kartu su e, žalia ekonomika. EGOV pasiūlymai buvo pasiūlyta organizuoti išorės vertinimą, stengiantis paremti ekonominės valdysis ir eurozonos peržiūrą Dėl deleguotų teisės aktų ir gyvenimo priemonių peržiūros trys temos e, e, parlamentiniai kontroliai buvo išskirtos AMLD, CRR, IFRS. Prioritetas bus skirtas e, bendram renginiui su Libe dėl kovos su pinigų plovimu. Dėl galimų klausimų su ekspertais, e, dėl Europos investicijų banko buvo patvirtintas klausimų organizavimas, Europos audito rūmai Koordinatorių buvo paprašyta nusiųsti pasiūlymus pirmą e, e, Europos audito rūmų darbo programą 2021 metams ir kitas dalykas Europos audito rūmų ataskaitos galėtų būti pristatytos ECON arba vienoje jo darbo grupėje iš, iki sausio 24 dienos. Dėl Brexit koordinatoriai nusprendė parengti nuomonę dėl bendros AFET rinta ataskaitos dėl mandato apibrėžiant ateities santykius su Junktinė karalystė. Tai buvo patvirtinta, paskirta socialdemokratams. Toliau gairės, kaip dalyvauti techninėse posėdžiai, po diskusijų koordinatorių posėdėje šios gairės buvo, dabar galiojančios gairės buvo patvirtintos. Paskutinis pranešimas dėl dabar vykstančių trialogų. Kaip tik dabar vyksta vienas trialogas dėl CCP atgaivinimo ir gelbėjimo procedūrų. Antrasis trilogas CCPRR vyko vasario 11 dieną Strasbūrė. Bendrėjai teisės aktų rengėjai patvirtino visą sąrašą politinių sąrašų ir suteikė įgaliojimus techninių lygmenių dėl kitų klausimų. Paskui buvo aptartas um, CCP bankų gelbėjimo uh, antrojo sluoksnio uh, mastą. Parlamentas išreiškė rimtą susirūpinimą dėl Europos tarybos pozicijos, kuri gali sukelti grėsmę mokesčių mokėtojų fondams ir paskatoms klieringų nariams ir CCP dalyvauti ex-ante rizikos vertinime ir bankų gelbėjimo ir pertvarkymo procesuose. Parlamentas reikalauja, kad Europos komisija parengtų kiekybiškesnę šių klausimų analizę, kad būtų galima geriau vertinti kiekvienos atskiros priemonės CCP mastas ir padariniai. Kitas trilogas turėtų vykti kovo 17 dieną. O dabar pradedame diskusijas. Pranešimas apie Europos semestrą ekonomikos politikos koordinavimui metinio augimo peržo 2020 metai. Suteiksiu žodį pranešėjui, pranešėjai Ror Laliuk. Dėkui. Pirmininkė kolegos, kalbėsiu prancūziškai. Ir e, tikriausiai nereikia kalbėti apie e, veiksmus klimato kaitos tamos rytyje ir ekonomikos. Man atrodo, kad visiems aišku, jog egzistuoja ryšys tarp tų dviejų dalykų ir e, mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad ekonominė veikla nesukeltų grėsmės mūsų išgyvenimui. Ir žinome, kad atitinkamai nutarė e, reorientuoti, pakeisti kursą Europos semestro tarybą tam, kad būtų galima paremti priemonės e, skirtas kovai su klimato kaita. Ir mes turime veikti mūsų kontinente, galvoti apie visą e, planetą ir komisija, reaguodama į tai, e, paskelbė apie žalį kursą ir visiems europiečiams tai turi būti aktualu, taip pat e, visiems planetos gyventojams e, siekiant kovoti su klimato pokyčiais. Ir Europos semestro kontekste aš rengiau tą pranešimą ir į tuos dalykus taip pat siūlau atsižvelgti. Mes bandome išsklaidyti abejonės, kurios susijusios su e, nauja kryptimi, e, įtraukiant klimato kaitos veiksmus, taip pat atsižvelgti į susirūpinimą, kuris kyla visiems. E, šiandieną mes nekalbame apie platesnius dalykus, negu kad siūlo komisija, nei daugiau, nei mažiau. Tokiu būdu šiuo metu E, atrodo, kad e, frakcijos e, nevienodai žiūri į tuos pasiūlymus ir pranešimas pravašime e, nuomonė išdėstė gali skirtis nuo kitų frakcijos, e, frakcijų nuomonės. Bet noriu pasakyti, kad Europos parlamentas visuomet ragino komisiją siekti plačiau, daugiau ir e, vis tik tai dabar siūloma tarsi pristatyti kai kuriais pasiūlymais komisijos užmojį ir dėl, jau kalbėsime apie kitus pranešimus apie Europos e, semestrą, tarsi e, nuomonė, kuri dabar pristatoma, skiriasi nuo ankstesnių nuomonių. Nu Mes prieš penkias minutės e, matėme EKR, Renew ir EPP alternatyvius pasiūlymus. Mes ketiname juos išanalizuoti, bet tikimės, kad parlamentas nevers šį kartą komisijos e, atsijimti savo ambicingų pasiūlymų. E, Dėkuoju, dabar steiksiu žodį šešėlėms pranešėjams, pirmiausiai Niko Giori. Dėkui, gerbimo Auror, mes jau keletą savaičių kartu dirbame, rengiant šį pranešimą, darbas sudėtingas ir mes tikrai sieksime e, kompromisų gerų kol kas dėja nepavyko to padaryti. Mes bandėme pajudėti į priekį, siekėme atsižvelgti į jūsų prašymus, bet nedaug kas e, atsispindi paskutinį paskutinėje kompromisinių pakeitimų versijoje. Man kyla problemų tiek dėl turinio, tiek dėl metodikos. Dabar nuo turinio pradėsiu. Jūs sakote, kad mes turime keisti Europos semestrą, būtent to nori komisija, bet ką jūs darote savo pakeitimais, bet ir kompromisiniais pakeitimais yra esminiai pokyčiai. Europos semestro tikslo pakeitimas. O mūsų pozicija buvo labai aiški. Mes norime išlaikyti viską kaip yra. Tai turėtų būti priemonė veiksmingam ekonomikos e, koordinavimui. Mes nesam prieš e, tai, kad būtų įtraukti tam tikri dalykai, kad šiek tiek būtų pakeista kryptis tam, kad būtų galima atsižvelgti į ekologiškumo reikalavimus. Mes e, suprantame, kad žalio kurso elementus reikėtų paminėti, bet mes nenorime, kad žalėsis kursas būtų minimas e, kiekviename punkte rezoliucijos. Mes norime supaprastinimo ir pateiksime tinkamų pasiūlymų, tačiau dėje e, jūs nenorėjote priimti mūsų pasiūlymo ir norėjote šiek tiek kreip, pakreipti kitur e, kryptį. Taip pat e, daug parlamentų, elementų, kurie yra labai svarbus, kurie ne e, buvo aptarti parlamente, dėl kurių diskusijos tik prasideda, jūs juos minite, gal, pavyzdžiui, minimalus atlygis, nedarbo parama neturintiems darbo, bet jūs ketinate tuos dalykus dabar įrašyti į Europos semestrą ir tai mm, nėra mums primtinas dalykas. Dėl e, turinio reikia prisiminti, kad tai nėra kalėdų eilutė. Mes negalime visko, kas ateina į galvą, e, rašyti, pavyzdžiui, galvodami apie žaliai kursą ar kitus pasiūlymus, nes Mes manome, kad jeigu norime, kad parlamentas būtų vertinamas kaip atsakingas parlamentas ir mes taip norime dirbti, mes negalime pamiršti pirminio tikslo semestro de, užtikrinti deramą finansavimą ir pusiausvyrą. Jūs e, kalbate apie perviršį ir apie disbalansą, bet jūs e, taip pat e, e, neturėtume paaišti, kad reikia kalbėti apie deficitą ir problemą su juo susijusias metodiką. Mes visuomet uh, Per pastarąsias savaitės e, susidurime su problema, kad per vėlai pasirodo kompromisiniai pakeitimai. Paskutinis šešėlių pranešėjų e, posės jau ketvirtadienį ir iki penktadienio buvo pažaita vėliausiai pateikta, kom, pateikti kompromisinius pakeitimus, o šiandieną 15.50 tik tai pamatėme tuos kompromisinius pakeitimus, e, be 10.4, kai ketvirtą valandą prasidėjo mūsų posėdis. Taigi, Tikriausiai nenustepsite, kad e, galvodami apie tai, kas, kaip viskas vyko per pastarąsią savaitės ir nesulaukti kompromisinių pakeitimų e, penktadienį, mes nutarėme e, parengti naujesnį variantą kompromisinių pakeitimų, kuriuos išplatinome prieš keletą minučių. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų ir kitų kairių frakcijų. Pasižiūrėkite pamatysite, kad daugelis iš jūsų pirminių pasiūlymų yra įrašyta į mūsų variantą ir tikiuosi, kad jūs palaikysite tos dalykus ir tokiu būdu mes galėsime užtikrinti rezoliuciją gerą, veiksmingą dėl Europos semestro. Mes e, Mm, turėtume parengti ją laiku, kovo mėnesį, nes kitaip mūsų žodis taps nebesvarbus. E, pavyzdžiui, jeigu rezoliucija bus patvirtinta po tarybos diskusijų ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti veiksmingą rezultatą, gerą. Ir tikimės, kad jūs prisijungsite prie mūsų kompromisinių pasiūlymų. Dėkoju. Engin ir Oglių. Renew frakcija. Gerbiama ponė pirmininkė, aš visų pirma noriu padėkoti autoriai, padėjėjams, nuomonės rengėjams ir labiausiai poniai Laluk. Širdingai dėkoju už puikų bendradarbiavimą, bent jau žmogiškuoju lygmeniu, net ir tada, kai politiškai e, mūsų nuomonės apie šį pranešimą ženkliai išsiskyrė. Mes šešėliai pranešėjai labai aiškiai savo uh, nuomonę išdėsime. Mums labai svarbu, kad viskas būtų subalansuota jau dabar. Apie tai jau galime, uh, negalime apie tai tik tai gražiai kalbėti. Deja, šis pranešimas nėra Europos parlamento. Uh, E, jis yra pranešimas, kuris išriškėjo rinkimų kampanijos metu. Tuo metu mes visi, e, kovodami vienas prieš kitą, kūrėme politiką Europai mes supraskim, kad 15 mėnesių praėjus e, po rinkimų kampanijos pradžios mes negalime parlamente to paties daryti. Supraskime, kad mes privalome piliečiams parodyti, kad mes nusipelnėme savo įgaliojimo. Mes Renew frakcija prieėmė sprendimą ir aš galiu labai aiškiai pasakyti, e, kad e, kartu su EPP e, pranešimo ketiname formuoti bus pozicijų, kurias mes suderinome, nors aš galiu pakartoti, kad tai netitinka mano politinės nuomonės ir mano uh, E, visuomeninio supratimo ir ekonomikos politikos supratimo tai visiškai netitinka. Tačiau suprantame, kad parlamentas susideda ne iš išrenių frakcijos ir iš EPP frakcijos, bet ir iš kitų parlamentarų, kurie, aš tikiuosi, tą kompromisą galės suprasti, nes mes jį kartu parinkėme galvodami apie racionalų frakcijų bendradarbiavimą. Labai svarbu sukurti tvarę politiką ir šis žalesis kursas turi būti tvarus, subalansuotas ir deramai finansuojamas, kad kai prasidės krizė, e, nekentėtų tik, nekentėtų mūsų planeta ir jo gyvenantys žmonės. Mes tada negalėsim pasakyti, kad mes e, vykdome tokią politiką, E, kuriame mes, kurie mes galime užšaldyti tam tikras sumas ir paskui pravyksta tokie scenarijai, kokiu mes nenumatėme. Mes pateikėme kompromisinių pasiūlymų, jie buvo suderinti ir aš e, galiu atkreipti dėmesį kolegoms iš socialdemokratų ir kitų frakcijų perskaityti mūsų pasiūlymus ir galbūt mes atrasime bendrų darbui pagrindų, bendrų linijų. Aš tikiuosi, kad ateityje galės darbas vykti ne tik taip, bet ir kitaip. Mes turime siekti ne tik draugyščių. Ir baigdamas noriu dar pasakyti, kad e, šis parlamentas per komitetus komite, komisijai sako, mes norėtumėm uh, Aš e, į komisiją taip kreipėmės. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kur stengiamės būti labai mandagus. Aš galiu pasakyti, kad aš esu tiesiogiai piliečių išrinktas parlamentaras. Aš čia sėdžiu tam, kad aš parlamentu, kad vis žmonėms tarnaučiau, piliečiams tarnaučiau, o ne komisijai. Ir todėl e, aš norėčiau, kad mes e, pagaliau e, baigtumėm rinkiminės kampanijos principo darbą, mes turėtumėm vadovautis mokslinėmis išvadomis, specialistų išvadomis ir aš manau, kad tai leis mums pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Bet parlamentas taip pat balsavo uh, už komisijos programą, nepamirškime. Toliau. Gunarbek. ID. No Neturime jokių pastabų. Tikimės, kad mus e, ištiks apšvita, nukuris ant mūsų galvų, kaip e, prinokęs vaisius. Sveiki. Manau, kad pranešimai apie semestrą neverti yra to rašalo, kuris naudojamas jiems parašyti. Niekam išskyrus mūsų e, kolegoms e, visai neįdomu, net ir kolegoms, kai kuriems apie tai, ką mes čia svarstome, semestras vyksta savo ruoštų, negal, visiškai e, niekaip nepriklausydamas nuo parlamento nuomonės. Bet nieko tokio ir neatsitiks, jeigu mes parengsime e, kvailą pranešimą, galime panaudoti dirbtinį intelektą, paprašy, užduoti programą, kad jis parašytų Renew, EPP, Žaliai, Socialistai, D ir visi kiti, gali, jų nuomonės gali būti įvestos į algoritmą ir tada dirbtinis intelektas ir parašys tą pranešimą. Bet mes turėtume iš tikrųjų kažką e, nuveikti su šiuo pranešimu, nes e, laikmetis ypatingas, tradicinė politika bus koreguojama, taip siūlo komisija ir galbūt atėjo laikas parlamentų išsakyti savo pritarimą ar nepritarimą e, naujai politikos krypčiai, apie kurią kalba komisija. Dėl turinio reikia e, pasirinkti. Aš kaip suprantu, jūsų nuomonė didžiausios grėsmės visuomenė yra e, aplinkosaugos ir socialinės bombos Ir e, jūsų nuomonė, tai yra, tuo turi būti pagrįsta ta mintimi politika. Ir, arba e, jūs galvote, kad biudžeto drausmės nesilaikymas yra didžiausia grėsmė ekonomikai. Bet noriu pasakyti, kad Čerčilis 1940 metais, jeigu būtų pasižiūrėjęs į ekonominius biudžeto parametrus, jis būtų nutraukęs karą su Hitleriu, nes e, skaičiai nebuvo labai jau gražus. Bet e, buvo svarbesnių dalykų tuo metu ir aš įsivaizduoju, kad mes esame panašioje situacijoje, nors Hitleris mums dabar negrasina, tačiau visuomenė yra kilęs pavojus ir mes turime nuspręsti, e, kaip mūsų politika eis į priekį, bus, kuo bus pagrįsta ji. Aš suprantu, kad RPP Renew kurie sako, kad mes neturėtume pamiršti, jog semestras turi padėti mums suderinti ekonomikos ir biudžeto politiką. Aš tą suprantu, tam pritariu, nes turint bendrą valiutą, turint bendrą rinką ir nesant federaliniai valstybei, mes turime turėti konvergencijos priemonės ir semestras yra viena iš tokių priemonių. Aš tam pritariu ir mes neturėtume to pamiršti. Bet kad ryšys tarp mūsų ekonomikos ir grėsmės yra taip pat akivaizdžios. Negalima galvoti apie semestrą ir žaliai kursą kaip du atskirus dalykus. Jie turi būti susijęti ir tai yra diskusijos esmė. Kiek mes norime to susijimo. Ir mes nesutarėme, tai ir aišku, aš esu krikščionis, turėčiau tikėti stebuklais, bet netikiu stebuklais politikoje. Man būtų atrodę e, labai puiku, būtų buvo stebuklas, jeigu parlamentas būtų atspindėjęs Europos komisijos valią savo e, pranešime, Ir šiaip šešėlinių pranešėjų sutikimuose vykstančios diskusijos manęs visai dėl to nestebina. Aš suprantu, kad e, siūlomas naujas kompromisas, e, aš e, nesu labai šališkas, norėčiau pasižiūrėti į tuos pasiūlymus kompromisinius, juos galima apsvarstyti jeigu galime mes ir balsuoti mūsų komitete rytoj dėl šio klausimo, man viskas tinka, bet jeigu norime rimtai viską žiūrėti, reikia laiko e, tam rimtam darbui. Aš esu šiek tiek nusivylęs, bet gal nelabai nustebęs. Berlemonte atrodo, kad nauji vėjai e, pradeda pūsti ir E, šiaip jau galiu pasakyti, kad tie vėjai pasiekė kai kurios parlamento komitetus, įskaitant aplinkosaugos komitetą, bet matau, kad e, nepasiekė, neprasiveržė tas vėjas per mūsų komiteto salės duris, tai galbūt džiugina dėl, galima pasakyti, kad pastatas yra gerai izoliuotas, bet reikia pagalvoti, uh, apie tai, bet taip pat galiu pasakyti, kad galime parlamente turėti dešiniųjų daugumą ir nieko tokio. Eugene Jurzika. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Vyko kelios įdomios diskusijos pastarosiomis savaitėmis. Bet e, mums atrodo vis dėlto, kad pranešimas nėra nei subalansuotas, nei e, tinkamas, e, nes nesutariama dėl to, ar ir kaip perteikti žalį kursą Europos semestro procese. Šiame procese valstybės narės turi koordinuoti savo biudžeto ir kitą politiką ir taip ir turėtų likti mano nuomonė, bet e, vis dėlto tai nereiškia, kad e, turėtume neskirti dėmesio žaliajam kursui, žinoma. Tačiau jeigu žalioji politika ir žaliosios investicijos uh, būtų įtraukiamos į Europos semestrą, joms e, turėtų būti taikomos galiojančios fiskalinės taisyklės, kaip ir kitais visais atvejais, įskaitant e, tinkamus rodiklius, pagal kuriuos būtų galima viską pamatuoti. Priešingų atvejų padarytume žalą e, ir valstybė narių procesui, ir busimosioms žaliosioms investicijoms. Būtų sudėtinga rasti išteklių tinkamam uh, žaliojo kurso finansavimui, jeigu valstybėse narise nebūtų tinkamo viešojo finansavimo. E, per posėdį paaiškėjo, kad e, užuot laikęs pragmatinio požiūrio, mūsų kolegos, e, ypač kairiai, mano, kad žaliasis kursas yra galimybė sušvelninti galiojančias fiskalinės taisyklės ir stabilumo ir augimo paktą Bet sutartys yra parengtos e, turint omenyje tam tikrus e, tikslus, be kitako susijusius su fiskalinėmis taisyklėmis eurozonoje. E, kolegos iš EPP buvo daug konstruktyvesni konkurencija dėl mokesčių e, yra kritikuojama e, ir man atrodo, kad e, tai neturėtų apskritai būti traukiama į šį pranešimą. Be to, man atrodo, kad gali kilti problemų dėl Europos nedarbo išmokos rėmimo, dėl kai kurių kitų aspektų, dėl nes visa tai e, reikštų, kad kiltų vis didesnis pavojus ir atsirastų e, pavojingų paskatų e, eurozonoje. Tad negaliu pritarti pranešėjus nuomoniai ir ketinu balsuoti prieš daugelį pasiūlytų kompromisų. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Dabar Jose Gusmau iš GUE. Ačiū pirminkė. Dirbau ties e, šiuo pranešimu, dalyvavau darbo grupės veikloje. Mm, daugelį posėdžių, kur buvo rengiami kompromisai, man neramu dėl to, ką girdžiu, kad kai kurios frakcijos iš viso uh, nenorėjo pasiekti jokio kompromiso su kitomis frakcijomis. Pavyzdžiui, Rinių frakcija tikrai dėjo pastangas ir daug e, nusileido palyginti su savo pirminė pozicija. Buvo daug pakeitimų pasiūlyta. Mm, ne visi mums patiko. Bet vis dėlto stengiamės dėti pastangas, kad pasiektume kompromisą. Bet problema yra ta, kad yra kitų frakcijų, uh, kurios mano, kad visas kompromisas susiveda tik į tai, kad jos parengtų šį pranešimą. Man atrodo, kad netaip turėtų būti. Kitos frakcijos turi tokį pat svorį, žinoma, bet parlamente šitaip nesusidaro jokios stabilios daugumos. Žinau, kad kai kurioms frakcijoms atrodo, kad Europos parlamentas jau buvo patvirtinęs e, tam tikras formuluotės, pavyzdžiui, dėl konkurencijos e, mokesčių srityje arba dempingo mokesčių srityje. Kai kurie dalykai buvo patvirtinti čia Ekon e, didžiąją balsų daugumą Strasbūrė, bet mm, tai nereiškia, kad mes galime tas pačias formuluotės įtraukti į kompromisinius pakeitimus dėl šio pranešimo. Atrodo, kad e, turime e, žengti atgal ir grįžti prie tų formuluočių, kurios buvo neseniai patvirtintos, pavyzdžiui, dėl BEPS. Tas pats e, iš pradžių buvo pasakytina ir dėl žaliojo kurso. Taigi mano frakcija atsidūrė gana nepalankioje ne, ne, ne padėtyje. Mums teko ginti E, komisijos pirmininko tekstų e, citatas. Nepritarėme komisijos vaidmeniui kaip vadovaujančiam vaidmeniui, bet turėjome ginti tas e, formuluotės. Žalesis kursas tai augimu grindžiama politika ir tai buvo pasakyta, bet Mm, mm, visos pagrindinės frakcijos plenarinėme posėdė tai taip pat minėjo, atrodo, kad skleidžiama tam tikra politinė propaganda, bet ji nėra mm, konkrečiai formuluojama. Mes tiesiog prisėmėme savo, savo vaidmenį ginti tam tikrą politiką kai sakoma, kad visos ekonomikos srities, e, e, ekonominės politikos sritis e, turėtų būti grindžiamos žaliųjų kursų, tai nereiškia, kad žaliasis kursas pakeičia kitus ekonomikos politikos rengimo kriterijus. Dėl to nenukenčia kai kurių priemonių veiksmingumas. Bet um, pranešime atrodo labai atsargiai e, kalbama apie tai. Europos fiskalinės valdybos išvados yra pakartojamos, bet ne visos. Man atrodo, kad formuluotės e, gana atsargios ir siekiama kompromiso. Ačiū dabar spontaniškų pasisakymų procedūros. Jonas Fernandės, ačiū pirmininkė. Matome labai aktualų, svarbų pranešimą kuris turėtų struktūruoti, nukreipti atinkamai e, diskusijas apie Europos ekonomiką. Ir jeigu per ateinančias valandas nieko nevyks, tai paaiškės, kad mes negalėsime patvirtinti pranešimo. Esmė yra tokia, parlamentas neturės pozicijos dėl semestro ir dėl to mes turėtume visi šiek tiek susijimti. Dabar reikia, kaip niekada anksčiau, e, peržiūrėti semestro įgyvendinimą reikia užtikrinti desnį nuosavybės jausmą tarp visų Europos veikėjų įgyvendant semestrą. Ir mes taip pat turime gal nepamiršti aplinkosaugos ekologijos dalykų, kurie atsispindi komisijos strategijoje tam, kad galėtume gyventi Paryžiaus, pavyzdžiui, sarimo tikslus. Ir kaip dabar bus, kad parlamentas neturės nuomonės. Ir manau, kad mes turėtume e, pasižiūrėti į šį klausimą dar kartą. E, žiūrėjau EPP ir Rinjų e, kompromisinius pasiūlymus ir mane nustebino tai, kad socialistų demokratų frakcijos e, sutarimas su EPP ir liberalais praeitą ketvirtadienį būtent buvo, tai yra dalykai susijęs su tuo, dėl kurių mes e, tvirtiname Uršulą von der Leyen komisijos pirmininkį. Ir dabar man labai keista, kad mes e, ne, ne vieno iš tų dalykų neįtraukėme į mūsų kompromisus. Ir man labai keista taip pat, kad kompromisiniuose pasiūlymuose jų nekalbama visiškai į e, socialinio ramščio plėtoti. Europos taryba, Europos e, sąjunga praeitą kadenciją patvirtino e, visus tuos dalykus. Mano frakcija yra konstruktyvi, kuris siekia susitarimo. Tačiau sunku pateisinti mm, tokį scenarių, kai mano frakcija pritars uh, kompromisams, kurie neatspindi tų įsipareigojimų, kuriuos patvirtinome Liepos mėnesį visi kartu su EPP ir uh, E, Renew, kai e, aplinkosaugos dalykus, e, socialinius dalykus pamiršime. Kolega Gusman kalbėjo apie komisijos pirmininkę ir kompromisiniuose pasiūlymuose iš vis neminima komisija. Ir taip pat mes neturėtume E, sušvelninti valstybių narių galimybių ir dabar, pavyzdžiui, EPP pasiūlymuose tarsi e, numatoma galimybė valstybėms narėms turinčioms fiskalinę manevro laisvę e, veikti laisviau, mažiau suvaržytai dėl augimo ir stabilumo pakto susitarimai neatsispindi EPP ir jų kompromisuose. Ir atrodo, kad kiekvieną kartą dabar galima ką užsimanius daryti tam, kad būtų paremtos įmonės ir e, viešasis lėšas taip naudoti. Tai kaip EPP ir jų e, būtent tokio absoliutaus lankstumo nori be jokios kontrolės. Ir manau, kad mes turėtume iš esmės peržiūrėti šį tekstą. Svarbu, kad parlamentas turėtų nuomonę. Noriu pritarti pranešėjos ir kolegės frakcijos Rolė Liuk darbą per pastarąsias savaitės. Mūsų frakcija labai sušvelnino ankstesnius kompromisus. Noriu padėkoti ko, e, kolegoms iš Guo ir Žaliųjų siekiant susitarimo ir manau, kad dar liko šiek tiek laiko, keltės valandų, kad mes galėtume susitarti, tačiau mano frakcija negali pritarti tekstui, kuris e, neatspindi tų susitarimų su EPP ir Renew, ankstesniuose e, įsipareigojimuose, ankstesniuose dokumentuose ir neatspindi tos mūsų bendros pozicijos, kuri buvo keliama tvirtinant komisijos pirmininkę. Pavyzdžiui, e, socialinis ramsis nepakankamai aptariamas ir daugiau lankstumo bus numatyta turtingesniesiems, bet ne tiems, kam to iš ties reikia. Ir galiausiai, kaip sakiau, liko keletas valandų, nežinau, ar bus koks nors pasiūlymas siekti uh, susitarti draugiškai mes, mūsų pranešėja, taip pat e, siekia praplėsti kiekvieną kompromisą ir tikėjomės, kad Renew ir EPP peržvelgs savo poziciją, nes mes negalime patvirtinti teksto, kuris visiškai nusigrėžė nuo mūsų ankstesnių bendrų įsipareigojimų. Dar vienas kolega nori pasakyti. Margarita Markės. Obrigada, prezident. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau uh, grįžti prie tos, ką sakė Honas. Iš tikrųjų, pabrėžti tai, kad Europos parlamentas turėtų suformuoti poziciją dėl Europos semestro. Matėme, kad uh, kitos institucijos, uh, ypač komisija, yra atvirai nusiteikusios e, dėl to, kad vėl pradėtume nagrinėti Europos semestro koncepciją. Ir būtų apmaudu, jeigu Europos parlamentas e, šioje diskusijoje nuspręstų nedalyvauti. Galbūt e, tai nebūtų tinkamas Europos parlamento įgaliojimų panaudojimas. Biudžeto komitete neseniai buvo patvirtinta nuomonė dėl Europos semestro. Ir ten tame pranešime yra keli punktai, kuriuos norėčiau čia paminėti. Džiaugiamės, kad komisija pateiks naują pasiūlymą aiškiai konstatuojame, kad darnaus vystimosi tikslai, e, konkrečiam šalims skirtos ataskaitos yra svarbios. E, taip pat e, turi būti ta konkreti nuoroda į Paryžiaus susitarimą. Dar vienas aspektas yra socialinių teisų ramstis ir Europos nedarbo išmokų ir perdraudimo schemos. Nežinau, tikslaus termino portugalų kalba tokia biudžeto komiteto pozicija, kuriai pritarė didžioji dauguma. Todėl čia miniu tą biudžeto komiteto nuomonę. Europos parlamentas turi suformuoti poziciją ir neturėtų švaistyti e, jams, jam suteiktų įgaliojimų šioje politikos srityje, kaip sakė Honas. netvirtiname, kad Europos semestras nėra svarbus. Tai mechanizmas, e, kurį turime tam, kad užtikrintume, jog valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus. Ir man atrodo, kad um, visiškai prasminga, kad uh, toks pranešimas būtų patvirtintas, darant nuorodas į būsimus iššūkius, uh, kuriuos minėjo ir komisija, ir uh, kuriuos minėjo ir Žoze Gusmaus. Manau, kad neturėtume kurti jokio lygio gretaus e, mechanizmo dėl socialinių teisių arba DVT. Manau, kad e, turime rasti būdą į galiojantį, veikiantį mechanizmą visą tai įtraukti. Niko Giori. Az, hogy ki mennyi engedményt tett, Aš kalbu, e, kalbėsiu vengrų kalbą ir mes e, galiu pasakyti, kad čia gana aiškiai matome, ko siekia atskiros frakcijos, ko siekia atskiros partijos. Aš noriu, kad nebūtų daroma kažkokia tai reklama. Aš manau, kad visi iš mūsų siekime kompromisu ir esame tam pasirengę. Visi buvome už pasikeitimų pasiūlymų teikimą nes e, mes norime, kad galutinis tekstas e, iš tiesų atspindėtų realią Europoje susidariusią padėtį. E, žaliojo kurso sistema reikalaus socialinės atsakomybės pakeitimo, žiniasklaidai teks svarbus vaidmuo, kalbėsime apie socialinių teisų reikšmę. Tačiau taip pat aš manau, kad mes neturėtumėm jokių papildomų temų įtraukti to, kas čia nepriklausytų. Uh, Pavyzdžiui, mokesčių politika. Jau kompromisuose mes bandėme kažką apie tai įtraukti. E, sakome, kad turi būti numatytos aiškios taisyklės, kaip e, pinigai turėtų būti apmokestinami ir atitinkami sprendimai turi būti priimti. Ir dar tekste, nepaisant e, mūsų susitarimų, išlieka tokių priedų. Taigi aš manau, kad čia turėtumėm kalbėti apie auksinę taisyklę. Jeigu mes dėl ko nors susitarėme, tai tada mūsų piliečiai, kuriems rūpi ekonomika, kurie skaito laikraščius, e, turėtų jausisi atstovaujami atsakingų politikų. Ir e, kai perskaitome tokių komitetų vertinimus, kartais susidarome įspūdį, kad uh, E, yra daug nesupratimo, kad Europa e, nesugeba priimti iškių sprendimų. Ką, kaip komisija vertina, koks realus ekonomikos augimas mūsų laukia? Mes palaipsniui e, matome, kaip įsivyroja stagnacija. Aš manau, kad iš dalies Europos komisija turėtų būti už tai atsakinga. Reikia aiškiai išsiaiškinti, kas dėl to kaltas Vienas dalykas yra pasakyti, kad viskas yra tvarkoj, bet man atrodo, kad reikėtų e, geriau atidžiau pažiūrėti realybę. Rytoj balsuosime. Aš šiandien esu pasirengusi dar ilgiau pabalsuoti ir parengti kompromisų, padirbti ir parengti kompromisų. E, mes e, laukiame iš jūsų tokių pasiūlymų, kurie būtų suderinami su kompromisu. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas suformavo teisingą poziciją apie realiai susidariusią Europos ekonominę padėtį. Mes turime aiškiai suformuoti savo poziciją apie Europos semestrą ir būti atidesni vieni kitų atžvilgių. Now... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Auror Leliuk. Merci. Je ne vais pas. Euh, Dėkuoju, nenoriu kartoti to, ką pasakė Honas. Man atrodo, viską jis labai aiškiai išsakė. Šis pranešimas tikrai atspindi politinį sustarimą, pagal kurį tvirtinome Europos komisiją. Trumpai dėl e, apie darybas EPP prašė pasižiūrėti į uh, mūsų dokumentą. EPP prašė, kad visi būtų viename kompromise, visi e, e, dalykai susijęs su aplinkos sauga. Mes tą padarėme, kad nebūtų minima e, žalesis kursas kiekvienoje pastraipoje, tą mes padarėme. Ir mes per ateinančias keltą valandų toliau taip darysime ir taip darėme dėl uh, finansų, dėl mokesčių ta, pa, taip pat atspindė tuos dalykus e, e, savo tekste, bet e, visą laiką e, mes e, ta, siekiam prisitaikyti prie jų reikalavimų, bet niekuomet jiems to nepakako. Dabar matome vėl naujus pasiūlymus. Mes toliau ir iki paskutinės minutės norime susitarti. E, mes parengėme naują pasiūlymą, kad visiems įsteigtų, bet paskutinė minutė, aišku, frakcija turi e, teisę tokią, bet pateikė savo pasiūlymą. Mes Mes e, laikėmės e, tų principų, dėl kurių sutarėme ketvirtadienį. Ir niekas nenorėjo, pavyzdžiui, buvo kalbama, kad gal kažkas naujas žmogus, kažkoks parengstų naujus kompromisinius pasiūlymus, bet niekas e, nepasisiūlė. Mes tikrai e, e, toliau siekėme kompromiso ir tikrai norėsime ir ateityje tartis ir mes dėrėsimės iki paskutinės minutės, nebijome dėrėtis. Manau, kad mes esame pademonstravę tai, atsižvelgdami į visus jūsų pateiktus pasiūlymus. Dėl viso kito aš nieko nebenoriu pasakyti. Man atrodo, kad Honas labai gerai viską išaiškino. Mes negalime. E, eiti toliau negu e, sutarta per tą kompromisą, e, tuo kompromisu, dėl, per kurio pagalba balsavome už naują komisiją. Dėkuoju. Labai ačiū. Posėdį baigiame, ar ne? Right. Okay. It, Ši diskusija baigta, atsiprašo pirmininkė, bet dar yra darbo atvarkėje klausimų. Diskusija buvo labai aktyvi. Kitas darbo atvarkės klausimas - deleguotojų teisės aktų įgyvendinimo priemonių kontrolė. E, parlamentinė kontrolė. Pasikeisime nuomonėmis apie deleguotusius teisės aktus e, susijusius su rinkos rizika pagal CRR ir kitus e, būsimus deleguotusius teisės aktus priimsinus. Okay. So, this... Taigi, dėl deleguotojų teisės aktų parlamentinės kontrolės, kom komiteto 44 parlamentinės kontrolės e, veiksmas, vertinant deleguotusius teisės aktus, ekon skiria labai daug reikšmės e, parlamentinės kontrolės galių įgyvendinimui, ypač kalbant apie svarbus techninius teisės aktus. Šios viešusios diskusijos yra tarp svarbiausių e, parlamento parlamentinės kontrolės efektyvumo elementų. Taip pat e, naujose teisės aktuose ekonomikos komitetas nori tęsti šį konstruktyvų dialogą su Europos komisija ir Europos parlamentinės kontrolės administracija. Šiandien mes norime tęsti diskusijas apie CRD ir CRR ir sutelksime dėmesį į deleguotus teisės aktus dėl e, rizikos rinkai, kurią komisija patvirtino gruodžio 17 dieną. Šis teisės aktas yra labai svarbus, nes jis ne tik papildo, bet ir pakeičia CRR pirmojo lygio teisės akto formuluotė. Tai yra pirmasis žingsnis įdėkti naujas priemonės, kurios leistų išmatuoti ir padengti riziko rinkai. Be to, e, du naujai rengiami reglamentiniai techniniai standartai RTS bus aptarti. Pirmiausia, kalbėsime apie ERTS dėl išvestinių e, priemonių operacijų apibrėžimo ir kitas dalykas e, e RTS dėl kriterijų, kurie leis apibriežti vadovo atsakomybę ir kontrolės funkcijas, pagal kurias EBE pradėjo konsultacijas. Sveikinu Natalį Beržė, ji yra uh, E, FISMA generalinio direktorato D1 skyriaus vadovė. Taip pat sveikinu Lars Overby, kuris yra e, Europos EBA e mm, metrikos skyriaus vadovas. Aš norėčiau pakviesti jūs abu pristatyti trumpas įžangas, jos turėtų trukti nelgiau kaip po penkias minutės, paskui siūlau išklausyti Europos komisijos ir tada mes galėsime padiskutuoti. Pone Beržer, prašom žodis jums. Very... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma priminti, kad Bazelio bankų priežiūros komitetas iš esmės peržiūrėjo rinkos rizikos bazę 2016 metais. Iš esmės tai yra vertinama kaip uh, FTB priekybos priemonė. Tos priemonės buvo pritaikytos po, po krizės. Po tų peržiūrų Bazelio komitetas priėmė e, naują standartizuotą požiūrį į e, rizik, rinkos riziką. Europos teisėje nusprendėme įvesti peržiūrėtas rizikos standartus. E, 16 metų lapkričio mėnesio paketą siūlėme pakeisti, kuriuo būtų pakeistami reikalavimai kapitalui, kapitalo reikalavimai. Tačiau darybos dėl kapitalo reikalavimų reglamento jau buvo labai pažengusios į priekį ir galiausiai jos buvo užbaigtos 2019 m. sausio mėnesį. Tada Bazelio komitetas išdėstė įdėgė naujų pokyčių šiuose standartuose. Šiame kontekste teisės aktų rengėjai nusprendė e, pritaikyti naują standartinį požiūrį, kuris vadinasi alternatyvus standartizuotas požiūris pagal CRA2, kuris leis CRR2, e, kuris leistų E, pritaikyti šios reikalavimus tik ataskaitoms ir pareikalavo Europos komisijos, kad ji pakoreguotų CRR, kuris yra, kas yra reikalinga galutinių bazelio taisyklių įgyvendinimui, e, paverčiant jas antrojo lygio teisės aktų ir pakeičiant kapitalo reikalavimų reglamentą. Tie pakeitimai yra deleguotojų teisės aktų, kurį šiandien jūs pristatau esmė. Dėl ko mes uh, pagrindinio teisės akto nesminius elementus iškėlėme į pirmąją vietą yra ta, kad e, tuo metu, kai teisės aktų rengėjai baiginėjo bankininkysės paketo galutinį susitarimą, buvo dar laikomasi bazelio paketo. Deleguotojų teisės aktų adaptavimo padarinys yra toks. Viską įgyvendiname ataskaitų tikslams Ir toliau stengsimės peržiūrėti kapitalo reikalavimų dokumentus atsižvelgdami į naujuosius teisėjų kuros pasiūlymus, kurie bus patvirtinti šių metų pabaigoje. Todėl šiame teisės, deleguotame teisės akte visos ES institucijos turinčios priekybos knygą E, galės vadovautis naujaisiais standartais, išskyrus, jeigu joms yra taikomi specialūs reikalavimai dėl rinkos rizikos. Ir teisės aktų rengėjai e, nustatė išimčių slengsti, jis yra gana aukštas, daugiau negu 500 milijonų rinkos vertės priekybos instrumentų turi būti viršinima. Tokiu būdu tik tai bankai turintis uh, didelę arba vidutinio dydžio prekybos knygą galės, bus susijusios su tuo teisės aktu. 16 metų spalio 13 dieną pasiektas institucijų sutarimas dėl geresnių teisės aktų. Todėl mes tarėme su valstybėmis narėmis dėl deleguotojų teisės aktų ir taip pat tą pačią progą tarėmės su Europos parlamentu. Organizavome dviejų ekspertų grupių posėdžius. Pirmasis iš jų įvyko birželio 13 dieną, o antrasis lapkričio 26 dieną dalyvaujant sekretoriatui ekonkomiteto. Taip pat mes vykdėme tikslinės viešasias konsultacijas Mes vykdėme neformaliasias konsultacijas, nes buvo pasakyta, kad e, norime su mumis pasikeisti nuomonėmis, rengiant deleguotusius teisės aktus. Sulaukėme aštuonių atsakymų iš skirtingų finansinių institucijų ir finansinių institucijų asociacijų. Kadangi teisės aktai yra labai techniški, nestebina tai, kad nesusilaukėme atsako iš labai gausaus e, respondentų sąrašo. Kai kurie respondentai pateikė labai naudingų pasiūlymų, kai kurie net e, e, pakoregavo deleguotojų teisės aktų projektą, kai kurie pateikė pasiūlymų deleguotojai teisės akto projektą suderinti su Bazelio standartais jų komentarus, įtraukime deleguotusius teisės aktus tokiu mastu, kad mandatas apimtų komentarus ar pasiūlymus. Aš norėčiau tai pabrėžti, nes mes gavome komentarų, kuriuose buvo prašoma, kad reaguotas teisės aktas būtų dar labiau adaptuojamas, keičiamas. Bet mes negalėjome tokių rekomendacijų įtraukti, nes jos nebuvo įtrauktos į teisės e, aktų rengėjų numatytą mandatą, todėl mes į tos komentarus negalėjome atsižvelgti. Be to, pasinaudojome komentarais, kuriuos pateikė EBA rinkos rizikos pogrupis dėl turinio deleguotojo teisės akto kapitalo reikalavimo reglamento pakeitimais siekiama pagerinti alternatyvaus standardizuoto požiūrio jautrumą rizikai. Tuo tikslu yra peržiūrama užsienio valiutų keitimo rizikos traktavimo sistema, atsižvelgiama į skirtingus įmonių pobūdžius ir atsižvelgiama į rizikos skirtumus. Taip pat suprantame, kad peržiūrėtas rizikos svoris bus taikomas palūkanų keitimo normoms, užsienio valiutos užsienio rinkoms ir kitiems aspektams. Tie pokyčiai yra būtini, kad mes galėtume įgyventi galutinį rinkos rizikos standartą patvirtintą Bazilio komitetų 19 metais. Kada, kaip jau buvo nuspręsta pagal CRR2 politinį susitarimą, deleguotojų teisės aktų standartas įgyvendinamas laikantis Bazelio standartų – kad būtų užtikrintas e, e, atsiskaitimų reikalavimų e, atnaujinimas laiku. Kaip aš jau sakiau savo, pradinė, savo kalbos pradžioje, naujasis pasiūlymas dėl CRR3 galiausiai įves bazelio standartus ES ir bus galvojama, kaip FACB E, ataskaitos reikalavimą paversti realiu kapitalo reikalavimu. Taip pat be abejo mes stebėsime, kaip e, reikalai keičiasi kitose didžiosiuose jurisdikcijose įgyvendinant FATB kapitalo e, reikalavimo tikslams. Esame gavę rekomendacijų iš Europos bankininkystės administracijos dėl FATB įgyvendinimo kapitalo reikalavimams reaguodami į jos prašymą e, suteikti mums konsultaciją 18 metų gruodžio mėnesį. Ir vasarą mes gavome EBA ataskaitą. Mes atsižvelgsime į EBA vertinimą ir į deleguotojų e, konsultantų e, pasiūlymus, kuriuos gavome. Vyks plačios viešosios konsultacijos, baigsis jos šių metų pradžioje ir mes gavome daugiau negu šimtą komentarų. Uh, Na ir paskutinis pastebėjimas, norėčiau tik atkreipti dėmesį, kad ES institucijos galės įgyvendinti atsiskaitimo prievalės pagal šį deleguotą į teisės aktą, kai Europos bankininkysės administracija bus e, galutinai nusprendusi dėl techninio standarto, kuriame bus um, konkretūs modeliai formularai ir standartai. Tada EBA galės iki šių metų birželio 30 dienos pateikti galutinius standartus Europos komisijai. Planuojama, kad abu teisės aktai bus pateikti šiais metais ir deleguotai teisės aktai galės būti įgyvendinti po to, kai įsigalios abu teisės aktai. Labai ačiū. Tikiuosi tolesnių komentarų. Give... Dėkoju dabar žodis ponai Oerbar. Dėkui, dėkui, kad mane e, pakvietėte. Aš e, vertinu parlamento dėmesį deleguotiems aktams. Tai yra techninio pobūdžio, labai svarbus e, įgyvendant klausimus susijusius su priežiūros veikla. Ir du klausimai svarbus, kalbant apie deleguotus aktus. Pirmiausia, standarizuoto požiūrio gyvenimas, e, saka, tai yra sandario šalių rizikai ir taip pat dėl rizikos e, rinkos rizikos klausimų. Natali labai gerai pristatė deleguotojų aktą ir mes taip pat e, labai daug apie tai kalbėjome, apie ką jį, ką jį ir minėjo. Dėl taip vienos sakas standarto jau baigiamas įsirengtis yra terminas E, pusės metų gana trumpas, bet mes e, ketiname pateikti komisijai ir pradžioje vyko konsultacijos. E, ieškoma buvo mm, rasti sprendimą dėl rizikos veiksnių finansiniuose sandoriuose identifikavimo ir kaip spręsti neigiamų palūkanų normų klausimą formulė, kuri kapitalo reikalavimus pagal Sakra Prauč e, iki šiol visko nebuvo galima apimti. Ir mes, e, jeigu sieksime prisidarimų prie bazerio standartų, jau buvo pasiūlytas juose gana pragmatiškas, e, protingas požiūris dėl neigiamo, neigiamų palūkanų normų. Mes bandėme prioritizuoti šį darbą ir e, žiūrime e, į sandorio šalių e, riziką. Toliau rizika kol kas vyksta konsultacijos, baigsis jos trečiadienį. RTS sistema, tai susijęs su 72 straipsnių, penkto, penktos, penkto kapitalo reikalavimų reglamento ir kai kurie kiti kriterijai, kurie buvo RTS, e, turi būti atnaujinti ir mes e, e, atnaujiname dabartinę sistemą ir kapitalą reikalavimą direktyvą dabar atnaujiname E, gyvena valstybės narės iki 20 metų turi būti gyvendinama. E, ir taip pat e, mes norime išvengti dviejų sistemų netitikimo ir bandome atsižvelgti savo pasiūlymuose į tai. Dėl turinio Viskas yra gana paprasta, reikia naujų apibrieščių, pirmiausiai susijusių su vadovo atsakomybė, rimtos verslo rizikos padarinių ir institucinio profilio. Be to, mes bandome išlaikyti e, pirminį požiūrį atsispindinti 14 metų e, reguliavimo techniniuose standartuose RTS Ir mes taip pat norime kitas problemas spręsti, pavyzdžiui, susijusias su informacinių technologijų e, aspektais, interneto saugumas, į tuos dalykus bus atsižvelgta. E, mes e, bandome ieškoti sprendimo. Paskutinis dalykas - atlygio reikalavimai mes e, e, kapitalo reikalavimų direktyvos nuostas taikome, kurios privalos visoms įstaigos, nepriklausoms nuo dydžio, mažos įmonės institucijos turi supaprastą identifikavimo procesą, e, taip pat konsultacinis dokumentas dėl proporcingumo šiame kontekste reigiamas techniniai standartai neleidžia visiškai atsisakyti tam tikrų reikalavimų ir standartų, bet mes kaip galima plačiau norime taikyti proporcingumo principą ir dabar jau baigėme renkti tam tikrus pasiūlymus šioje srityje. Dėkoju. Turime kalbėtojų sąrašą. Danuta Hubnerė papastoja pirmoji. Dėkoju. Aš kalbu Otmaro Karaso vardu, kuris yra PP pranešėjas dėl kapitalo reikalavimų, e, reikalavimų, e, dėl antro ir penkto reglamento. Jis prašė e, manęs pakomentuoti tris dalykus. Šeši klausimai taip pat jo buvo pa, pateikti dėl peržiūros ir pagernimo ESA dėl peržiūros laikotarpio trumpesnio vienas mėnuo, dabar trys mėnesiai siūlomi, nors tekstas komisijos yra toks pat kaip ir taip vadinamame ESA. Labai gerai, kad atstovė komisijos ir mes galime pasikalbėti apie antro lygio priežios priemonės. Jis nori uh, E, tolesnės pažangos. Paskutinė sesija šio klausimų peržiūrėjos vyko 8 metų birželio mėnesį. Jis taip pat kelia klausimą dėl rinkos rizikos deleguotojų akto, nes jo nuomonė jisai yra ne. E, jis paprasčiausiai perrašo e, kapitalo reikalavimų reglamento pirmojo tam tikras nuostatas Ir tai yra tik pirmasis žingsnis, nes kapitalo reikalavimai bus įgyvendinti per pirmojo, pirmojo lygmens procesą pagal trečiąją, trečiąjį reglamentą. Ir taip pat klausimas, ar komisija e, nemano, kad kilti gali techninių problemų įdėgiant kredito rizikos veiksniams. Ir ar nereikės pakoreguoti tam tikrų dabartinių taisyklių ir noriu banko įstaigos e, atstovo paklausti dėl atskaito mybės reikalavimų įdėgymo 21 metų e, kovo 31 dieną nes dabar, pavyzdžiui, numatyta, kad deleguotame akte, kad 20, gruodžio mėnesį šių metų turi būti įdėkti šie reikalavimai. Ir e, taip pat e, dėl rizikos kategorijų ir specialaus plano. Noriu paklausti, ar komisija vykdys konsultacijas prieš deleguotojo akto patvirtinimą, ar buvo pakankamos konsultacijos su uh, tas, kurias e, atliko Europos bankų įstaiga. Ir taip pat noriu paklausti, kuriuose e, srityse bus nukrypta nuo pirmojo projekto RTS e, reguliavimo techninių standartų. Ir kreipiuosi į bankų įstaigą, noriu paklausti kai ko. Manau, kad jūs jau tą atlikote, bet kolega prašė, kad aš iš pateikčiau šį klausimą dėl proporcingumo principo. Ar jūs e, sieksite e, taikyti šį principą, kad smulkioms vidinėms įmonėms nekliūtų pernelyg didelė administracinė našta? Ir dar vienas dalykas, e, iki 20 metų birželio pratesti terminą, kaip kad prašė bankų įstaiga. Manau, kad mes galime dabar išklausyti visų klausėjų, o paskui suteiksiu žodį E, svečiams atsakyti. Ponas Jonas Fernandės, socialistų frakcijos vardu, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad kolegė Danuta Karas pateikė labai daug klausimų. E, kolegė Hubner pakeitė pranešėją ir aš noriu pasakyti, kad parlamento tarnybos e, E, pastebėjau 461 A straipsnis e, kapitalo reikalavimų reglamento e, gali praplėsti kompetencijas antro lygio ir tokiu būdu tai susijęs su parlamento teisėjai, kurios galiomis tokiu būdu atsirastų e, pirmo lygo reguliavimo pokyčių. Aš norėčiau prisijungti prie Danutos ir ar kolegos Karaso klausimo ir paklausti komisijos, ar jūs e, nemanote, kad viršėjami įgaliojimai ir e, ar galite tai paaiškinti? Kitas dalykas - kapitalo reikalavimų peržiūra sistemos. E, Bazelio rekomendacijų inkorporavimas e, per ateinančius mėnesius, galvant apie teisėkos veiklą, noriu paklausti komisijos apie poveikio vertinimą e, dėl deleguotojų aktų susijusių su kapitalo reikalavimais ir kaip jie galėtų padaryti įtaką ir ko mes galime tikėtis per ateinančius e, mėnesius. Keleher, Renew, ačiū pirmininkė. Nuo pat pradžių noriu pasakyti, kad kolegė Nightingale yra mūsų šešėlė pranešėja, ji negalėjo atvykti į posėdį ir paprašė, kad perskaityčiau jos e, pastebėjimus e, peržiūrėta prekybos knygos sistema buvo pristatyta pernai sausio mėnesį, bet buvo per vėlai paskelbta, kad būtų galima į bankų paketą priemonių įtraukti pasiūlymus, per, kurie patvirtinti pernai kovo mėnesį. Per finansų krizę reguliavimo sistema nebuvo aiški, ji netgi skatino bankus rinktis tarp e, bankų knygos ir prekybos e, knygos pasirengant e, palankesnį poveikį kapitalui. 19 metais buvo atlikta peržiūra ieškant alternatyvinio standartizuoto požiūrio, bet deleguotas aktas dėl rinkos rizikos yra pirmas žingsnis teisinga linkme. Jis e, kol kas neįveda privalomų kapitalo reikalavimų, bet užtikrina atskaitomybę e, apskaitomybės sistemą veikiančią dėl kapitalo ir tikimės, kad birželį šių metų vėliausiai bus pristatytas deleguotas aktas dėl kapitalo rizikos. Norėčiau pateikti klausimą, Komisijos deleguotas aktas mini konkrečiai tai, kad neįvedamos naujos koreliacinės vertės kredito rizikos e, veiksniams. Koks būtų geriausias e, būdas tai gyvendinti? Laukti, kol bus e, peržiūrėta kapitalo reikalavimų direktyva ir reglamentas, įvedant bazelio atitinkamus reikalavimus 3,3 E, kiti du deleguoti aktai RTS, e, planas, derivatyvų santoriai ir e, vadovo atsakomybė. Mes norime, kad būtų baigti renkti deleguoti aktai ir tada galėtume pateikti savo nuomonę. Ačiū. Okay. Gerai. Yra dar keli nariai, e, kurie galbūt pageidautų pasisakyti Jonas Hernandas. Ne. Gerai, tada liekame prie tų klausimų, kurie jau buvo suformuluoti ir aš suteiksiu žodį komisijai dabar. Ačiū pirminkę. Pirmiausia, pradėsiu nuo e, pagrindinio, nuo bendrojo įgaliojimų klausimo. Taip, tiesa, tai kiek neįprastas deleguotasis aktas, nes e, teisės aktų leidėjas nusprendė paprašyti komisijos pateikti pakeitimus e, dėl neesminio pagrindinio akto pakeitimų. E, teisės aktų leidėjai nusprendė nustatyti komisijai terminą, iki kurio reikėjo atlikti E, šią užduotį ir e, e, tas terminas buvo iki 2019 metų pabaigos, kada turėjo būti priimtas deleguotasis aktas. Taigi, patvirtinus deleguotai aktą, man atrodo, kad mes neviršėjame savo kompetencijos ribų arba savo įgaliojimų, kaip tik įvykdome įgaliojimus, kurie buvo mums suteikti teisės aktų leidėjų. Uh, Ir iš pateiktų klausimų e, kaip tik matyti tų įgaliojimų apribojimai. Mm, pavyzdžiui, kalbant apie koreliacijos vertės, nes e, iš tikrųjų buvo tokių problemų straipsnėje 325 e, EI, nes iš tiesų galėjome E, nustatyti tokias koreliacijas, tačiau išnagrinėję e, šią problemą, nors galėjome tai padaryti techniniu požiūriu, e, mes labai atsargiai stebėjome, kad nevirštume savo įgaliojimų ribų ir būtent todėl šiame deleguotajame akte nieko nematote dėl tų koreliacijų. Taigi kyla klausimas, kad, kadangi komisija nebuvo įgaliota imtis veiksmų, kaip praktiškai ji e, turėtų veikti. Žinoma, šis klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į e, KRR 3, e, bus pateiktas teisėkuros pasiūlymas. Ir kalbant apie konkrečias koreliacijas, nusprendėme, kad bankai galės dirbti toliau e, pagal e, priežiūros institucijos sprendimą arba patvirtinimą. Tai bus sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju kartu su nacionalinė priežiūros institucija. Bet e, mes negalėjome e, dirbti toliau, nes e, jeigu tai būtume padarę, mes viršytume savo įgaliojimų ribas ir um, prašymą, kurį buvo pateikę teisės aktų leidėjai. Ačiū. Dar atsiprašau, um, buvo uh, dar vienas klausimas dėl deleguotojų akto poveikio uh, kapitalo reikalavimams. Uh, Iš tiesų, negalėjome deleguotojo akto e, pateikti kartu su poveikio vertinimu. E, jeigu būtume tai padarę, nebūtume galėję e, tilpti į tą terminą, kurį mums buvo nustatę teisės aktų leidėjai. Mums būtų reikėję prašyti techninių rekomendacijų, patarimų, o to neįmanoma padaryti per šešis mėnesius. Taigi dabar vertiname poveikį ir um, e, vertiname poveikį prekybos knygos peržiūrai, kad galėtume e, pateikti atitinkamą teisėkuros pasiūlymą dėl KRR3. Mes atsižvelgsime į visus aspektus, atliksime įsame analizę, turėsime pagalvoti apie tai, e, kaip parengti politikos galimybės ir ką turėtume pasiūlyti teisės aktų leidėjams, ką daryti toliau. Visa tai bus daroma atlikus įsamų poveikio vertinimą, kuris, žinoma, bus grindžiamas EBI e, techniniu vertinimu E, kuris e, taip pat bus e, teikiamas kartu su poveikio vertinimu. Taip pat vadovausimės atsakymais, kurie bus gauti vykstant įsamioms viešosioms konsultacijoms. Taigi poveikio vertinimas rengiamas, jis bus parengtas ir pateiktas kartu su teisėkros pasiūlymu dėl KRR3. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Ebei, prašom. Man atrodo, man buvo adresuoti du klausimai. Vienas iš jų yra susijęs e, su uh, informacijos teikimo reikalavimų gyvendimo terminu. Uh, tai bus 2021 m. kovo mėnuo vietoj 2020 rugsėjo mėnesio. Tai pragmatiškas sprendimas įties patvirtinus iki birželio mėnesio pabaigos praėjus trims mėnesiams sektorius tiesiog negalės pasiruošti tam galutiniam deleguotajam aktui, todėl nusprendėme pridėti dar šešis mėnesius įgyvendinimui ir tai netgi trumpesnis laikotarpis nei paprastai nustatome. Paprastai nustatome 12 mėnesių laikotarpį, kad sektorius galėtų įgyvendinti naujus ataskaitų teikimo reikalavimus. Taigi mes e, e, stengiamės e, kuo trumpesnį laikotarpį numatyti, kad jis būtų įmanomas kartu ir sektoriui prisitaikyti prie naujų ataskaitų teikimo reikalavimų. Dėl proporcingumo reikalavimų jau trumpai apie tai pakalbėjau, kai dariau įžangą mm, dėl ITS, dėl kontrolinio. Uh, akcijų paketų turėtų. Mes e, stengiamės taip pat pagalvoti ir apie e, proporcingumą mažesniems bankams ir e, tam esame sukūrę ribotą kriterijų rinkinį, kuris būtų taikomas mažesniems bankams, mažesniems subjektams. Kitaip būtų neįmanoma, būtų paliktas spręsti šios klausimus pirmajam lygiui. Ačiū. Ačiū. Atrodo, kad daugiau norinčių patikti klausimų nėra. Manau, galime užbaigti posėdį. Rytoj pratesime darbą 11 val. Dėkuoju.